An excellent good morning to all of you. We are waiting already. Labas rytas visiems, dar porą minučių palauksime. Mes žinome, kad šiandien yra ketvirtadienis, gruodžio penktoji. Ir mes pradėsime bendrą Dėvė ir FAM komitetų posėdį. Ir pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti poną Tobė, Dėvė komiteto pirmininką ir taip pat e, sveikinu e, visus Dėvė ir FAM komitetų narius, narės, kurios prie mūsų prisijungė. Ir e, Šiandien mes kalbėsime apie 25-asias tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystimasi klausimais metinės. Ir da, antras darbo atvarkės punktas yra mūsų narių komandiruotė į Nairobį. Taigi aptarsime būdų šios klausimus, aptarsime apie pranešimus. Taigi mus pakvietė dalyvauti kad mes dalyvavome da, bendrajame da, da, dalyvavome konferencijoje lapkričio 6 dieną, po to sugrį, galėjome pateikti savo pakeitimus bendram pareiškimui, pateikėme 209 pakeitimus ir juos šiandien ir aptarsime. Taip pat pateikėme klausimus, į kuriuos bus atsakoma žodžių tarybai ir komisija, klausimas tarybai ir komisija, Jie, jo tekstas buvo išlatintas šešiliniams pranešėjams ir Dabar, kadangi aš esu bendra pranešėja, da, šio klausimo aš norėčiau trumpai Jums pristatyti pateiktus pakeitimus. Jų yra gan daug. Aš pateikiu šios pakeitimus tam, kad mes galėtume pasinaudoti turimais duomenimis. Mes nuolat kalbam apie tai, kad reikia remtis faktais. Ir mes norėtume, kad būtų pateikta daugiau informacijos apie seksualinę ir reprodukcinę sveikatą ir pasaulyje šiandien. Toliau mano tikslas buvo sustiprinti rezoliucijos tekstą, kuriuose kalbama apie tvaraus vystimosi tikslus. Aš manau, kad tai taip pat yra svarbu. Ir nu, aš taip pat norėjau pabrėžti tai, kad seksualinė e, ir lytinės, sveik, e, seksualinės lytinės sveikatos klausimai yra tarpusavį susiję. Toliau aš norėjau taip pat, kad būtų konkrečiau kalbama apie vaikų santokas ir e, genitalių žalojimą. Ir aš norėjau taip pat atkreipti dėmesį į tai, kad kai moteriams draudžiama uh, atlikti abortą, nutraukti neštumą, tai yra savotiška smurto prieš moteris forma. Ir taip pat kalbame apie e, Stambulo konvencijos ratifikavimą. Toliau aš norėjau taip pat, kad būtų pabrėžta, kad ES prisijėmė tam tikrų įsipareigojimų, mes skiriame 29 milijonus eurų paauglių sveikatai. Uh, Ir taip pat norėjom pabrėžti, kad e, seksualinės lytinės veikatos paslaugų rinkinyje e, yra tokių paslaugų, kurios mažai yra finansuojamos. Pavyzdžiui, yra nevaisingumo e, gydimas, sužalojimai susijęs su smurtu, jų gydimas ir taip toliau. Štai tokius pakeitimus aš pateikiau, o dabar norėčiau steigti žodį uh, Mm, šio posėdžio bendrapirmininkui ponui Tobė. Labas rytas. Labas rytas visiems. Pirmiausia, aš norėčiau dar kartą pasakyti, kad Mes labai džiaugiamės, kad mūsų du komitetai bendradarbiauja šiais klausimais. Ir mes džiaugiamės, kad mes kartu da, prisidedame prie komisarų žmogaus teisų klausimais darbo tvarkės įgyvendinimo. Mūsų parengtas rezoliucijos projektas parengtas tinkamu laiku ir džiaugiuosi, kad mes šiandien galime pasikeisti nuomonėmis bendra rezoliucijos, rezoliucija turėtų padėti mums suvienyti tarptautinę bendruomenę tam, kad galima būtų kuo greičiau e, įgyvendinti visas rekomendacijas susijusių moterų įgalinimu ir su veiksmais, e, e, kurie siekime kovoti su smurtu prieš moteris. Dar daug ką reikia padaryti tam, kad galima būtų E, įgyvendinti visus įsipareigojimus, e, kuriuo buvo prisimta tarptautinėje konferencijoje gyventojų vystimosi klausimais, kuri vyko prieš 25 e, metus. Šis renginys buvo nepaprastai da, sėkmingas, dalyvavo daugiau nei 9000 žmonių iš da, vyriausybių, verslo, akademinės aplinkos atstovo 12 tūkstančių įsipareigojimų. Ir Beje, daug girdėjau, kad konferencijos metu parlamento nariai dirbo labai gerai ir kad jūsų spaudos konferencija taip pat buvo nepaprastai sėkminga. Taigi dabar mums tenka atsakomybė stebėti, kokia pažanga yra daroma ir kaip gyvendinami yra prisi, visi įsipareigojimai. Dėvi komitete mes taip pat atidžiai stebėsime. Da, kaip pa, savo įsipareigom laikysis komisija ir ypač komisijos narė Juta Jutlanin. Uh, Mes taip pat gavome labai daug pakeitimų iš savo komiteto narių ir aš norėčiau pasakyti, kad aš asmeniškai pritariu tiems pakeitimams, kuriais siekiama konkrečiau išdėstyti ES vaidmenį, užtikrinant, kad dermai būtų finansuojami visi, visus įpareigojimų gyvendinimas. E, ypač gyvendinant indydžiai priemonę, kuri turėtų būti naujo daugmetėje finansinė programa. Aš taip pat norėčiau pritarti visiems pakeitimams, kuriais e, siekime atkreipti dėmesį į tai, kad e, pilietinė visuomenė vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį gyvendinant visus įsipareigojimus. Artimiausiu metu mūsų komitetų sekretoriato darbuotojai parengs e, kompromisinius pakeitimus ir aš norėčiau pasakyti, kad būtų tikrai labai gerai mums pasistengti suderinti savo pozicijas, parengti gerus kompromisus tam, kad mes galėtume kalbėti vienu balsu. O dabar aš norėčiau suteikti galimybę Dėvė ir FAM komiteto šešėliniams pranešėjams pasisakyti ir pirmiausia, Pone Ficijan iš APP. Dėkoju. Pirmiausia, aš norėčiau pasidžiaugti, kad mūsų du komitetai bendradarbiauja šiuo klausimu. Jei kam nors uh, jei kas nors ir turėjo kokių abejonių dėl tokio bendradarbiavimo, mūsų bendras darbas Nairobije labai aiškiai parodė, kad tos abejonės visiškai nepagrystos. Turime bendrų interesų. Ir aš norėčiau taip pat padėkoti mūsų vadovams, nes manau, kad jūs puikiai komunikavote ES poziciją. Ir mes norėtume, kad ES aktyviau ir konkrečiau dalyvautų tarptautinėse konferencijose. Ir mes norėtume, kad mūsų indėlis būtų geriau integruojamas į tarptautinių konferencijų veiklą nes artėja nemažai, mūsų laukia nemažai jungtinių tautų konferencijų. Ir mes žinome, kad ne visuomet jungtinės tautos apie mus pagalvoja, taigi aš manau, kad labai svarbu yra iš anksto ruoštis tokiems dalykams. Jei mes, e, kuo anksčiau mes parei, e, pasakysime, kad norime dalyvauti renginyje, tuo bus geriau. Antras dalykas, kuris mano galva yra labai svarbus, tai yra jaunimo dalyvavimas konferencijoje, ypač jaunų vyrų. Džiaugiausi matydama, kad tiek daug vyrų. Da, įsitraukia į šį darbą. Be abejo, mums reikia, kad ir moteris, ir vyrai dirbtų. Bet mes daug kalbėjome apie prieigą prie kontracepcijos priemonių, prie saugių gimdymo sąlygų. Ir reikia pasakyti, kad problemos mastas yra didžiulis. Uh, E, taip, yra daroma pažanga, bet e, e, reikia dirbti sparčiau. Ir kaip sakė Tomas, mes turime dirbti greičiau. Ir mes pateikėme da, kelis klausimus, atkreipinėtės kelis dalykus ir tai yra gerai. Iš tikrųjų, ir veiksmų reikia dabar ir manau, kad mes galime teigiamai prisidėti prie bendro darbo. Dar vienas dalykas, mane labai nuvylė JAV požiūrės ir tą noriu pasakyti šio komiteto posėdėje. JAF ambasadorius surengė alternatyvę spaudos konferenciją ir kelias atskiras diskusijas ir kai kas stengiasi pakengti konferencijai bet mes buvome susitikę su visos konferencijos direktoriumi ir jis mums pasakė, kad norinčių dalyvauti e, buvo kur kas daugiau, dėja jie negalėjo visų dėl logistinių priežasčių prašymų patenkinti. Taigi ši konferencija yra tikrai lab, labai tarptautinė ir tuo reikia pasidžiaugti. Ir reikia džiaugtis, kad ją remia tarptautinė bendruomenė. Dėkoju. Norbert Neusen, socialdemokratų frakcija. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pakomentuoti įvykusią konferenciją ir spaudos konferenciją, kurioje kartu dalyvavo ir FAM, ir DV komitetų nariai. Kaip jau buvo pasakyta, mus kiek nuvylė galutinės rezultatas, todėl kad vadovaujant JAV buvo suburta maždaug 20 e, valstybių grupė, e, kuri ir e, dėl kurios ir konferencijos rezultatas buvo kontroversiškas. Tarp tų dvide, tame dvidešimtukė buvo nemažai iš Afrikos šalių, bet ir buvo dvi ES šalis - Lenkija ir Vengrija. Ir galima dėl to tik apgailestauti, nes mums nepavyko kalbėti vienu balsu, kaip mes norėjome. Uh, bet manau, kad mes turėtume pagalvoti, ką daryti su šiomis šalimis. Aš nemanau, kad reikėtų dabar jas kaltinti ir bausti, bet aš manau, kad kai kalbame apie šeimos planavimą, apie lytinį švietimą, turime aiškinti, kodėl šie dalykai yra reikalingi. Todėl mums reikia da, užmėgsti da, naują dialogą su Lenkijos, su Vengrijos ambasadoriais. Jie turėtų mums paaiškinti, kodėl jie negalėjo pritarti ES pozicijai. Turime ieškoti galimybių įtikinti juos, kad tai yra reikalinga. Yra nemažai taip pat ir Fidesz ir AKR e, frakcijos narių, kurie iš esmės e, pritarė mūsų pozicijai dėl lytinio švietimo. Manau, kad mums reikia da, surasti kažkokią naują strategiją, ka, kuri padėtų mums įtikinti šias dvi valstybės narės pritarti mūsų pozicijai. Bet aš norėčiau padėkoti da, mūsų delegacijai, ES delegacijai, atstovybei Nairobėje, nes jie tikrai mums labai padėjo ir tikrai da, labai svariai prisidėjo prie mūsų spados konferencijos da, organizavimo. Vyko Junktinių tautų konferencija, po to mūsų spados konferencija, dirbo puiku. Ir mes džiaugiamės, kad viskas praėjo sėkmingai, nepaisant da, da, JAV manevrų. Ir mes žinome, kad nebuvo lengva visus įtikinti, kad mūsų pozicija de, de, yra rimtina. Dėkuoju. Taip, turime kalbėti, de, turime, de, galime šiandien aptarti ir parengtą rezoliuciją, ir kartu de, tai, kas įvyko Nairobėje. Bet norėčiau kolegoms dar pranešti, kad mes mūsų apsilankymą Nairobėje atskirai dar galėsime aptarti. Dėkoju, aš, sako ponė Zakaropulu, Evlyn ir Toma, aš dėkoju Jums, e, nes manau, kad labai svarbu yra pasakyti, kad FAM ir DV komiteto bendradarbiavimas yra labai geras ir puiku, kad mes dirbome kaip viena komanda misijos metu, komandiruotės metu. Be to, aš esu įsitikinus, kad DV ir FAM komitetų tandemas, kaip jums yra susakęs asmeniškai, yra nepaprastai svarbus. Mes turime kartu ginti ES vertybės, ypač šitą, uh, moterų teisų srityje. Ir turime bendrabiauti e, e, geriau su išrės veiksmų tarnyba. Toliau kalbėsiu prancūziškai. Renew frakcijos vardu mes pateikėme 26 pakeitimus, kurių tikslas yra sustiprinti rezoliucijos tekstą, ypač štai kokiais klausimais. Mes turime ir toliau vadovautis Nairobio dvasia ir užtikrinti, kad moteris ir merginos būtų kuo labiau galintos, kad būtų tvirtinama kuo labiau lyčių lygybė. Foruma, forumas lygybės karta, kuri da, a, a, vyks 20, 20 metais Paryžiuje, padės mums įvertinti, kaip gyvenimas palikino deklaracijos tikslai. Kas yra padaryti iki 2020 metų? Tai, kad da, da, yra ribojamas moterių teisės, ribojamas jų teisės pačioms kontroliuoti savo tų, kūną, kelia didelį susirūpinimą. Uh, Ir reikia kovoti su diskriminacija, de, moterų diskriminacija ir užtikrinti lytinės reprodukcinės sveikatos teisės. Da, gimdos kaklelio ankstyva diagnostika, da, ypač Afrikoje, yra nepaprastai reikalinga. Apie tai taip pat kalbame, taip pat pateikime pakeitimų, kuriuose kalbame apie tai, kad kad visi smurto patirties asmenys turi turėti galimybę da, da, prisidėti prie kovos su smurtu da, veiksmų. Dėkojame kovoti su visomis, visomis smurto prieš moteris formas, e, skaitant ir priverstinę santoką bei genitalių žalojimą. Uh, Mes manome, kad reikia šia, šios dalyk, šios dalykus atkreipti dėmesį. Be to reikia skirti deramą finansavimą tam, kad galima būtų tinkamai parengti reprodukcinių sveikatos teisų tvirtinimą per kitą finansinę perspektyvą. Ir mes taip pat pateikėme pakeitimus, uh, Mes manome, kad pilietinė visuomenė vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį ir vyrai ir motai, e, atsiprašau, vyrai ir berniukai e, turi svariai prisidėti prie da, e, lygių galimybių įtvirtinimo. Ir baigdama, aš noriu pasakyti, kad da, taip, aš džiaugiuosi, kad kolegos pateikė daug pakeitimų ir tikiuosi, kad mes galėsime parengti da, uh, plataus užmojo ir pažangų tekstą, e, nes būtent tokio reikia, kad galėtume apginti moterų teisės. Dėkuoju. Toliau žaliųjų atstovė. Si, alors, euh, je tiens, bon, excusez-moi, je tiens donc à remercier. Aš norėčiau padėkoti kolegoms už bendrą darbą. Da, de Iš tai, kad rengiama šį bendrą rezoliuciją ir pateiktų pakeitimų skaičius yra didelis ir todėl mes galime, de, ir mes turime gerą pagrindą tolesniam darbui. Ir reikia taip pat atsižvelgti dėvė ir FAM komitetų de, bendrą dvasę. Komandiruotės metu metu mus labai uh, sujaudino uh, tai, kad da, da, labai uh, dažnai mo, merginos negali moky, mokytis mokyklose, da, labai daž, uh, dažnai merginos yra uh, verčiamos da, uh, tuok, susituokti su da, vyrais ir jos negali lankyti mokyklų, nes labai greitai pastoja ir tai yra savotiška smurto forma. Todėl mes e, turime daryti viską, kad būtų supašalintos bet kokios kliūtis, e, su kuriomis susiduria seksualinė lytinė e, sveikata. Ir taip pat reikia užtikrinti, kad smurtas prieš moteris ir merginas būtų išnaikintas. Taip pat mes manome, kad reikia įtraukti e, ir jaunuolius į visą šią veiklą ir reikia suteikti jiems tokį švietimą lyties klausimais, kuris atitiktų jų amžių ir kuris užtikrintų, kad jie savarankiškai galėtų priminėti sprendimus. Bet toliau mes turėsime pagalvoti, kaip galima būtų gyvendinti visus šios pareiškimus e, ir kaip galima būtų gyventi mūsų pateiktus pakeitimus. Mes džiaugiamės, kad ES e, skiria 29 milijonų, milijonus eurų da, e, paauglių sveikatai ir mes tikimės taip pat, kad mūsų bendarbiavimas su kaiminystės šalimis padės mums pasinaudoti šiomis lėšomis ir kitomis lėšomis tam, kad galima būtų užtikrinti, kad moterų įgalinimas, lyčių lygybė ir e, seksualinė sveikata prisidėtų prie vystimosi šalise partnerėse. Toliau reikia taip pat nepamiršti, kad moterų teisės yra de demokratijos dalis. Kai e, yra pažeidžiamas moterų teisės, yra pažeidžiami demokratijos principai. Uh, ir Nairobėje mes taip pat labai aiškiai pasisakėme už seksualinės sveikatos teisės ir teisę į kontracepciją. Mes parengėm septynės rezoliucijas. Atsiprašau, mes turime šią rezoliuciją nusiųsti labai aišku signalą tiek Europai, tiek visam pasauliu. E. Dėkuoju toliau idėją e frakcijos vardu. Dėkoju, dėkoju, ponė, mūsų pirmininkams, dėkoju už puikiai organizuotą vizitą. Mūsų komandiruotė Nairobė buvo labai naudinga, daug su kuo susitikome, bet jie mus ir šokiravo. Aš prisimenu, ką mums pasakojo pastojusios 90 metų merginos. Jos buvo priverstos. Da, a, a, Tai buvo, jos buvo priverstinių santokų aukos. Ir mes negalime užmerkti akių ir nepamatyti šios baisios padėties. Ką mes galime padaryti? Kiek, mes, kiek toli mes galime da, žengti? Da. Aš manau, kad mes turime taip pat da, rodyti patikimumo modelį visam pasaulyje. Mes manome, kad labai dažnai moterų teisės pažeidinėjimas Afrikoje, tą girdėjimą iš varių liudytojų, 305 procentai moterų susiduria su genitalių žalojimu, Da, tai iki 18 metų pagimdo daugiau nei trečdalis moterų, bet to žinome, kad taip pat tose šalyse yra labai paplitęs seksualinės turizmas. Niekas negali neigti šių faktų. Afrikoje moterų teisės pažeidinėjimus nuolat ir tai taip pat prisideda prie demografinės krizės. O, o žinome, kad patėtis ir taip yra sudėtinga dėl klimato kaitos, dėl gamtos išteklių išnaudojimo. Ir aš manau, kad mums reikia stiprinti tiek vystimosi aspektą, tiek moterų ir merginų teisės. Mes turime rodyti pavyzdį. Mes da, žinome, kad priverstinės santokos da, da, da, dažnai susiduria, tos priversinės santokos kartais būna ir Europoje. 40, procent, 40 tūkstančių moterų e, Prancūzijoje susiduria su genitalijų žalojimo rizika. Ir mes turime pasipriešinti visai šiai praktikai, nes jį žaidžia moterų teisės. Mes turime rodyti pavyzdį taip pat kovodami su priverstinėmis santokomis ir su kita netinkama praktika, kuri žaloja moterų sveikatą. Dėkoju Jums už labai įdomų darbą ir e, dėkoju už bendras pastangas bandant spręsti šias problemas. E AKR er ir GUE šešėlinių pranešėjų nematau. Taigi dabar galime pradėti diskusiją. Nežinau, ar kas nors norėtų pasisakyti. Prašome. Na, kiekvieną kartą, kai klausia, ar kas nors norėtų pasisakyti, aš visuomet pakeliu ranką. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti visiems, kas dalyvavo šioje komandiruotėje ir dėkoju visiems, kas organizavo šį renginį. Aš nuo 2010 metų dirbo komitete dėl moterų padėties ir aš puikiai žinau, koks svarbus yra šis darbas ir dėkoju Jums beje to komiteto vardu taip pat už tai, kad Jūs e, laikytės griežtai savo pozicijos. Ši rezoliucija turėtų būti kuo konkretesnė, kuo griežtesnė. Kaip sakė kolegės, kaip pažeidžiamos žmogu, moterų teisės, tai yra da, e, išpolis prieš demokratiją. Taip ir mes tą puikiai suprantame FAM komitete. Ir būtent taip reikia da, tą problemą da, suvokti, nes da, smurtas prieš moteris kenkia ne vien moteriams, bet ir vyrams ir berniukams. Todėl turime daryti viską, kad da, e, tos teisės, kurios buvo įtvirtintos po antrojo pasaulinio karo, tikrai nebūtų, da, e, neišnyktų. Ne Situacija šiandien e, darosi vis sudėtingesnė. Matome, kad e, pasaulis darosi vis agresyvesnės ir todėl mes turime labai aiškiai pasipriešinti be, be, bet kokiai atžangai. Aš negavau. Aš net noriu pateikti jokių pakeitimų, bet tiesiog noriu šiek tiek atidėmėsi tai, kad čia įsivėlė e, spausdinimo klaida already uh, been said by all of you, so somehow all those. Nieko nekartosiu. To, kas jau buvo pasakyta, norėjau pasakyti, kad pakeitimais tiesiog stengiamasi e, padaryti te tekstą kuo tikslesnį. Taigi ir toliau stengiamės e, kalbėti konkrečiai ir siūsti e, stiprų signalą. Balsavimas vyks sausio 22-23 dienomis, taigi stengiamės veikti kuo greičiau. Francis. Labai trumpai. Būtų gerai susisiekti su Kenijos parlamentu mūsų abiejų komitetų vardu, tam, kad e, būtų pabrėžtas, koks yra pasiektas, kokia yra pasiekta pažanga, nes jiems yra daromas e, spaudimas, bet e, yra papildoma, jau vyksta papildoma programa Manau, kad e, reikėtų pripažinti, kad jie jau jos ėmėsi, jau ją įgyvendino, tai yra gera programa. Man atrodo, 150 parlamento narių įsitraukė į ją. Taigi, tai būtų geras politinis žingsnis. Dėkoju, tai yra geras pasiūlymas pagalvosime, su kuo susisiekti tikrai tai reikia padaryti, kai siunčiame Europos parlamento vardu kokią nors informaciją. Dėkuoju. Dabar persime prie kito darbo atvarkės punkto. Jis yra susijęs um, su, su šiuo klausimu. Tai yra komitetų, mūsų komitetų narių komandiruotės į Nairobi ataskaitą. Jau iš dalies šį, šį klausimą palėtėme. Kartu su Norbertu Noizer pirmininkaus šiai e, daliai. Mes dešimt, dešimt narių iš FAM ir DEVE vyko į šią komandiruotę. Ir e, tikrai norėjome pasiūsti signalą, kad Europos parlamentui Nairobio klausimas yra labai svarbus. Na ir norėjau pasakyti, kad bendradarbiavimas su komisija vyko tikrai puikiai. Su, su Norbert Noiser buvo bendradarbiaujama. ES delegacija norėjo pasiekti, a, pasiūsti aišku signalą, kalbėti ES vardu. Kai kas iš jūsų jau minėjo spaudos konferenciją, per kurią mes siuntėme signalą žmonėms. Mes susitikėme su nevyriausybinėmis organizacijomis, vietos, nevyriausybinė, vietos nevyriausybinėmis organizacijomis, susisiekėme su organizacijomis, kurios atstovauja Kenijos moteriams, taip pat su televizijos atstovais. Taigi Mes taip pat parodėme, kad labai svarbu imtis veiksmų. Ši delegacija yra taip pat įsipareigojus ir toliau tęsti bendradarbiavimą ir ir didinti informuotumą apie būtinybę dalyvauti įvairiuose renginiuose dvišalių pagrindų ir ateityje. Europos sąjunga, Europos parlamento nariai turi ir toliau didinti informatumą. Ir turime ir toliau dalyvauti Nairobio sesijose, bet taip pat turime dalyvauti ir Europos e, seksualinės e, sveikatos e, formų renginiuose. Taigi, mes tikrai norime ir toliau e, e, e, plėsti šį bendradarbiavimą. Susikime su Natalija Kanau, UNEPA e, pirmininkė. Ir galėčiau pasakyti, kad mes tikrai niekada neturėtume manyti, kad mūsų vaidmuo tarptautiniu lygmeniu yra kažkoks nesvarbus. Mes organizavome spaudos konferenciją, uh, ir taip pat su šventuoju sostu bendradarbiaujame su JAV. Būtina užtikrinti, kad būtų ginamos moterų teisės. Turime pabrėžti, kad yra labai svarbus švietimas, seksualinė sveikata ir kiti svarbus klausimai. Aš buvau delegacijos bendrapirmininkė ir norėčiau padėkoti visiems delegacijos nariams, nes jie labai aktyviai bendradarbiavo ir tikrai spindėjo Europos parlamento dvasę. Aš tikiuosi, kad ir kitose renginiuose ateityje mes taip pat bendradarbiausime. Ir kad ir toliau aktyviai bendradarbiausime su DV komitetu. Suprantu, kad reikėtų perduoti žodį Abet Noizer. Jis paminėjo devę poziciją jau savo žanginėje kalboje, bet norėčiau suteikti žodį tam, kad galėtumėte galbūt pridurti, ką nors prie to, kas jau buvo pasakyta. Pierė, prašau. Taigi dar kartą norėčiau padėkoti visai delegacijai, bet norėčiau taip pat dar pridurti kai ką asmeniško. E, renginiuose dalyvavo ir jaunuoliai. Tai yra tikrai naujas dalykas, aš to sakau, tai sakau daugelį renginių. Aš atsimenu, kad e, Pekinė jaunimas nebuvo įtrauktas į renginius, o dabar uh, rodėsi, kad tikrai patys jaunuoliai nori pokyčių seksualinės, seksualinio švietimo srityje. Tai tikrai labai svarbu Afrikoje, nes Afrikoje kai kurios šalis atsisako seksualinio švietimo įtraukimo. Manau, kad reikia sureaguoti į jaunuolių poreikius, į jaunuolių prašymus. Jūs uh, Matote, kad situacija tikrai turi keistis. Jau jaunos merginos ir toliau yra priverstinai ištekinamos, privartavimos. Tam reikia užkirsti kelią. Ir seksualinis švietimas dažniausiai susiltas tik tai į šeimos planavimą. Reikia nepamiršti ir kitų aspektų. Reikėtų atsižvelgti jaunuolių poreikius ir į jų prašymus e, siekti pokyčių ir užtikrinti tvarų vystimąsi. Dėkuoju. Ar norėtų dar kas nors pasakyti? Norėčiau pasakyti, kad tikrai pritariu Jums. Taip pat e, džiaugiuosi, kad įsitraukė į šį procesą ir jaunuoliai, ir vaikinai, ir merginos. Tai tikrai didina Um, pasitikėjimą. Jaunuoliai turi taip pat įsitraukti į kovą, į teisų gynimą. Ir tai tikrai darė didžiulį įspūdį. Jeigu daugiau niekas nenori pasisakyti, norėčiau suteikti žodį ponui Nildata, Europos parlamento, parlamentinio E, seksualinio švietimo forumo direktoriui. Prašau. Dėkuoju. Pirmininkė, trumpai norėčiau pasakyti į PF ir mūsų vaidmenį forume. Aš esu Nildata, e, šio forumo vadovas. Mes organizavome šią viršūnį susitikimą su Nairobi, Danija ir uh, jungtinėmis tautomis. Mes organizavome fo, parlamentinį forumą, kuris vyko tris dienas. Norėčiau paminėti kelis aspektus. Visų pirma, norėčiau padėkoti delegacijai ir norėčiau pasidžiaugti DEVE ir FEM komitetų iniciatyva ir jų dalyvavimu šio viršūnų sustikime. Jūs buvote e, viena iš trijų didžiausių parlamentinių delegacijų viršūnų sustikime, žinoma, ne, šalia Nairobio ir Danijos parlamento atstovų. Tai rodo, kad Europos, Europa aktyviai dalyvauja šiame procese. Tai yra labai svarbu šiuo metu, kuomet seksualinė ir reprodukcinė sveikata e, yra tokie klausimai, kuriais yra bejojama. Norėčiau pasakyti, kad JAV dėja prieštarauja e, seksualinės sveikatos klausimams, jų įtraukimui ir Afrikoje yra daromas spaudimas iš JAV tam, kad šalis negalėtų pasirašyti Nairobio deklaracijos. Gaila, kad tokia situacija susiklostė, bet laimiai ji mm, nebuvo, nepasiekė daug rezultatų. Norėčiau pabrėžti, kad Nairobio deklaracija yra tikrai sėkminga e, ir Ši deklaracija gali būti taikoma taip pat ir Europos Sąjungoje. Kalbant apie šeimų planavimą, tikrai reikėtų dar pagerinti prieigą prie tos e, tokios informacijos dėl mo, motinų sveikatos. Turime nemažai informacijos apie pažeidžiamus gyventojus, apie romus ir taip toliau. E, taip pat yra svarbus neteisėtų abortų klausimas, nu, nu, kuris e, šis, e, šie veiksmai tikrai prisideda prie motinų mirčių, moterų mirtingumo. Turi būti sustabdytos, sustabdytas moterų žalojimas pietuose. Pieti, Reikėtų pasakyti, kad šie iššūkiai yra sudėtingi, bet e, buvo parodyta, kad tikrai reikia imtis veiksmų, reikia finansavimo tam, kad būtų pagerinta situacija. Ir buvo pasakyta, kad per 10 metų reikia 264 milijardų eurų dolerių tam, kad būtų įgyvendinti visi šie tikslai. Dėl pakeitimų, kurie buvo e, pateikti rezoliucijai. Reikia užtikrinti, kad rezoliucija būtų stipri. Šiuo metu, kai yra daug prieštaravimų, labai svarbu, kad būtų skirtas finansavimas ir kad atsirastų ir tinkami teisės aktai. Dėl pakeitimų reikėtų juose paminėti ir ICPD peržiūras, kurios vyko nuo 94 metų. Reikėtų paminėti EPSI konferenciją apie ECPD įgyvendinimą daugelį šalių, nes tai buvo, ir, tai buvo vienas iš pagrindinių šaltinių, kurio buvo remiamasi tai, rengiant teisės aktus kai kuriuose valstybėse. Ir e, e, šis dokumentas buvo svarbus taip pat ir rengiant teisės aktus apie kovą dėl, su moterų mirtingumu ir neteisėtus abortus. Reikėtų pasidžiaugti taip pat ir komisijų, komisijos narių e, įsitraukimu į šią veiklą. Dėkoju Jums. Dėkuoju taip pat ir už bendradarbiavimą. Mūsų tikrai praturtino galimybė bendradarbiauti su jumis. Norėčiau suteikti žodį komisijai, komisijai ponui Francisko Lopes. Francisco Garcia. Deja, Henriette Geger, mano direktorė, negalėjo dalyvauti šiame renginyje. Ji tikėjosi atvykti laiku, bet nepavyko, to nepavyko padaryti. Norėčiau pasveikinti FEM ir DEVE komiteto narius, kurie dalyvavo komandiruotėje Nairobija. Mano direktorė norėjo pabrėžti, kad bendradarbiavimas vyksta tikrai puikiai. Komisija ir Europos parlamentas puikiai bendradarbiauja ir parodo, kad ES aktyviai dalyvauja Nairobije, siūsdama signalą visam pasauliui iš ES pusės. E, direktorė dalyvavo keturiuose paneliuose, keturiuose seminaruose. Ir jie informavo 29 milijonus, kurie bus skirti uh, Ir e, minėjau taip pat ir apie įsipareigojimus dėl šimto milijonų, kurie bus skiriami svarbiausiams iniciatyvoms. Mes remiame e, vystomą į bendradarbiavimą ir veiksmus jo kontekste. Esame pasirengę bedradarbiauti ir toliau su Europos parlamentu įgyvendinant įsipareigojimus, kuriuos prisėmėme Nairobija tikrai ir toliau tikiuosi puikiai bendradarbiausime. Jūsų dokumentų rinkiniuose yra misijos ataskaitos projektas, taigi jeigu nėra prieštaravimų, mes jį patvirtiname. Nematau prieštaravimų, taigi patvirtiname ir suteiksiu žodį savo bendra pirmininkiai. Norėčiau padėkoti abiems bendra pirmininkams. Uh, misijos pirmininkams ir norėčiau padėkoti visiems nariams. Mes po šios misijos tikrai likome labai įkvėpti. Ir tikimės, kad Deve parašys ir toliau ir toliau uh, galėsime bendradarbiauti kartu su FEM komitetu ir vykti taip pat ir į renginius Niujorke. Dėkoju. Dėkoju už šią jungtinę sesiją, mūsų abiejų komitetų sesiją. Dar lieka dvi minutės iki kitos dalies. Ir tuomet perėsime prie kito darbo atvirkės punkto, kurį aptars tik mūsų komitetas, moterų komitetas. Dėkoju Deve komitetui ir iki greito.